So, colleagues, let's go to the next uh, item. Tai kolegos, pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Iki balsavimo mūsų laukia dar du klausimai. Bet noriu, noriu informuoti, kad balsuosime po šių dviejų klausimų, kurios pristatys ponas Graf Lamsdorf. Jis vadovauja mm, vadova, rinkimų vertinimo grupiai. Uh, Libijoje kovo 25-27 dienomis šiais metais ir aš iš karto ir suteiksiu mm, ponui e, Lamstorfui žodį, kad jis pristatytų tą misiją. Chairman. E- Ačiū pirmininkė. Noriu informuoti kolegas apie tą vizitą. Aš buvau rinkimų vertinimo grupės vadovas. Praeitą Liepos, praeitų metų Liepos mėnesį vyko rinkimai, tai galbūt kam yra keista, kad vykome dar kovo mėnesį, pažiūrėkite, kokia ten yra situacija. Tačiau mintis buvo tokia, kad um, lapkričio mėnesį pateikėme galutinę ataskaitą iš stebėjimo misijos, bet po to vykome dar kartą pažiūrėti, kas, kas yra įvykę, kaip pasikeitė situacija ir bendrai vertinant situaciją situacija šalyje dar yra labai nestabili, saugumo situacija tikrai nėra dar išspręsta centrinės valdžios, dar Sukarintos grupės užtikrina tam tikrą stabilumo regionuose, tačiau centrinių lygmenių dar aišku saugumo situaciją šalis turi spręsti. Tai yra viena tiesos dalis. Kita tiesos dalis yra ta, kad na, nebuvo kažkokių tai rimtų konfliktų nei saugumo, nei politinėse srityse, kažkokių didelių žingsnių atgal žengta nėra. Aišku, pažanga yra lėta, bet atžangos kažkokios didesnės atveju nebuvo. Tai yra gerai. Ir dabar jau devyniai mėnesiai praėjo nuo rinkimų. Mažai kas yra padaryta, pavyzdžiui, dėl konstitucinio proceso, kas buvo pagrindinis mano darbo tverkės klausimas, kai ten lankiausi. Bet e, tikrai reikia pasakyti, kad na, šiek tiek yra dirbama tą kryptimį. Aišku, entuzijazmo sumažėjo nuo rinkimų laiko. Tam tikras, aišku, prieinamasis procesas vyksta, tačiau, na, to tokio labai didelio entuzijazmo iš žmonių pusės nėra. Galvoma, kad daugiau turėtų padaryti valdžia. E, įdomu, aišku, konstitucinis procesas gal atrodytų labai tolimas nuo e, žmonių gyvenimo, bet vis tik tai žmonės domisi tais procesais, žmonės nori matyti pažango šiais klausimais ir jeigu prisimenate, šalis yra padalinta į tris regionus kurie kiekvienas turėtų atsiųsti 20 žmonių į e, asamblėją, dėl to buvo sutarta jau seniai, dabar galima tik spėlioti, kodėl tai dar nėra įvykę, ypač atsižvelgiant į tai, kad bendrasis nacionalinis kongresas iš esmės turi vieną užduotį sudaryti tą komitetą, o priežastis labai aiški, tikrai visai aiški, e, tai yra kad trūksta aiškumo dėl to, kaip tas komitetas turi būti sudarytas. Uh, Aš čia nesileisiu detalės, kad neapsunginčiau jūsų tą informaciją, bet esmė yra tokia, kad žmonės e, tikisi, kad bus balsuojama nacionaliniuose rinkimuose dėl Sėjamosios asamblėjos sudarimo. Kita vertus, dar yra tokia teisinė situacija, pagal kurią paskirimas yra numatytas, tai yra to parlamento paskirimas yra numatytas. Taigi politiškai yra, viskas yra aišku, visi tikisi rinkimų, bet iš juridinio požio taško aukščiausias teismas yra panaikinęs ankstesnį sprendimą ir dabar nacionalinis kongresas vėl turi grįžti apie tą klausimą. Taigi yra dvi pozicijos. Vienas dalykas, kad paskirimas duos geresnius rezultatus, kadangi bus toje asamblėjoje kompetitingesni žmonės surinkti. Kitas dalykas yra galvojama, kad tik išrinkti pasirinkus e, e, šį organą, jis turės tinkamą legitimumą. Aišku, vykimas į Libiją buvo geras dalykas, aš turiu pasakyti, kad um, pajusta yra tam tikras nuovargis dėl visų santykių su ES, kad yra per daug tų delegacijų iš ES, atvažiuoja kažkas tai porą dienų pabūna, um, visi ištekliai yra metami tai delegacijai, uh, Libijos turi atitinkamai žmonės dirbti su tomis delegacijomis ir taip toliau. Bet su NVO, pavyzdžiui, ypač su kuriamis glaužiai dirbame, tikrai rėmė mūsų dalyvavimą ir tikrai sutikimai buvo labai naudingi, jie sutelkė dėmesį į tai, kaip tą procesą pajudinti į priekį. Ir turiu pasakyti, ne, kad nežiūrint viso to, kad bendras jaučiasi toks nuovargis tų visų santykių su ES, vis tik tai dar yra ir didžiulis noras palaikyti glaudžius ryšius su ES. Taigi, um, ką mes padarėme, mes tame konstituciniam procese apjungėme pagrindinės suinteresuotas šalis, sakyčiau. Ir tie, kas buvo pakviesti, kurie atvyko, tikrai gausiai dalyvavo ir pasakė, kad realiai pirmas iki jie visi buvo sukviesti susėsti vienoje salėje, prie vieno stalo. Mane tai tikrai nustebino, kadangi jungtinės tautos ten turi didžiulę um, visą operaciją, tai yra daug pagalbos teikiama Libijai, bet turiu pasakyti, kad būtent dėl konstitucinio proceso, būtent ES uh, impulsas suveikė kaip katalizatorius tam procesui ir dabar, aišku, iš tų susitikimų, kurių, kuriuose mes dalyvavome, um, iš tikrųjų visas tas procesas te, tęsiasi du ar tris kartus ilgiau nei buvo planuojama, būtent dėl to, to, kad trūksta to susikalbėjimo. Ir dabar iš tų diskusijų paaiškėjo, kad yra platus konsensusas visuomenėje, jog ateities konstitucija turi būti paremta šarieto įstatymais. Bet čia yra įvairių interpretavimų dabar. Mm, eina kalba ne vien tik tai apie baudžiamą sistemą šariato E, bet yra visiškai aišku, kad šalis turi tokią aiškį viziją, kad tai yra islamiška šalis ir ji tikrai norės tokią konstituciją turėti, kuri tai atspindėtų. E, tai labai sunku dabar, aišku, e, numatyti, kaip visą tai dėrės su individų teisėmis, mažumų teisėmis ir taip toliau, tokiais kitais dalykais kol kas apie tai nekalbama, kadangi konstitucinis procesas dar tik prasidėti turėtų. Taip pat dar nėra aišku ir kaip ta šalis integruos savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę į savo nacionalinę konstituciją, konstitucijos procesą. Pavyzdžiui, jeigu konstitucijos um, pagrindas turi būti šariato įstatymai, tai aišku, teisiškai kalbant, tarptautinė teisė turi pirmenybę ir todėl tarptautinės konvencijos irgi turi būti konstitucijos šaltinis. Toliau buvo tokių klausimų kaip Irakas aptarta, mm, įvairūs dalykai Egiptas taip pat buvo aptartas kaip netaip jau įkvepiantis modelis, netoks geras modelis. Taigi, manau, kad buvo labai gerai, kad mes ten nuvykome, kad paskatinome procesus ir akivaizdžiai matėme poreikį, kad kažkas skatintų tos, tos diskusijas, ne joms vadovautų, bet suteiktų joms papildomos paaiškinančios informacijos. Štai toks turėtų būti ES indėlis. Na ir turiu pasakyti, rinkimų komisija tikrai puikiai ši šalis gali to pasidžiaugti. Ir galiu pasakyti, kad mes jau ir anksčiau um, iš savo misijos uh, komitetui pranešėme, kad mus tiesiog nustebino, kaip efektyviai ta komisija veikia, kaip gerai organizuotai dirbo, kaip viskas puikiai, sklandžiai vyko. Ir, um, na, vis tik tai kol nėra aišku, ar steigiamoje asamblėje bus renkama ar nebus renkama, tai aišku, kad ši rinkiminė komisija negali nieko pradėti. Taigi jį dabar tokie kaip ir pakibus. Tai dabar atrodo, kad lyg ir yra judama gera kryptimi, tačiau progresas yra labai lėtas būtent dėl to, kad yra neišspręstų klausimų. Bet nacionalinė rinkiminė komisija tikrai yra puikiai Na ir aš manau, kad darant išvadą reiktų pasakyti, kad turėtumėm dalyvauti, palaikyti ryšius, tačiau turime derinti savo indėlį prie to, kokie yra iš tikrųjų Libijos žmonių poreikiai. Ir toliau turėtumėm sekti, kas vyksta, kad prisiderintumėm prie pasikeitimų. Mums reikia derinti savo kontaktus su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, su kuriamis gložiai bendradarbiaujame, nes tikrai yra labai tvirtų ir vietos nevyriausybinio organizacijų, labai aktyvių žmonių, labai intensyviai dirbančių žmonių. Taigi yra yra tam tikrų svertų, per kuriuos mes galėtumėm daryti tai įtaką taip pat ir um, reiktų atsižvelgti į rinkimų stebėjimo rekomendacijas, uh, jomis galima pasiremti ir taip pat ten irgi yra atitinkamo turinio, kuris būtų naudingas. Ir pabaigai turėčiau pasakyti, kad uh, es delegacijos vietoje situacija yra labai kritiška, um, delegacijos vadovas paliko postą. Taigi nėra tokios rimtos asmenybės, tvirtos asmenybės, kuri galėtų suvaldyti procesus vietoje. Aš manau, mums reikia tikrai labai tvirtos iškelios asmenybės tam. Um, tai yra mūsų ar artimiausia kaiminė šis šalis. Ir a, aš žinau, kad pavyzdžiui, kad kai Kadafis dar buvo valdžyje, Tripolis tikrai nebuvo labai populiari vieta, kur, a, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerija dirbdamas norėtum būti paskirtas. Iš savo šalies patirties galiu tą pasakyti, bet dabar tikrai tas, ta šalis mums yra labai svarbi, aktuali ir turėtumėm labai e, panaud, stengtis panaudoti visus kanalus, kad galėtumėm paskatinti pažangą ten, taip pat ir per mūsų delegacijas, e, per mūsų diplomatinius e, atitinkamus kanalus. Taigi, ačiū Jums uždėmesi. E, ačiū, Aleksandr. Tikrai labai aiškiai ir samei viską pristatėte. Taip aiškiai, kad niekas iš kolegų neprašo žodžio. Tai e, galiu daryti išvadą, kad tuo šį klausimą ir aptarėme ir galime perėti prie kito klausimo. Dabar vėl mm, Aleksandras suteiksiu žodį mm, pristatyti rekomendaciją tarybai dėl Junktinių tautų generalinės asamblėjos 68 sesijos, kadangi vėlgi jūs esate pranešę šio klausimu. Taigi jums vėl žodis. Ähm, <laughs> was? Jetzt mache ich das Ganze noch einmal auf Deutsch. Nee, ähm, ich habe das äh, auch. Nežinau, ar vokiškai kalbėsiu. Angliškai pasirgiau. Na, jeigu norite, galiu ir vokiškai. Problemų dėl to neturėtų kilti. Nes šiaip ar taip čia yra ir už mane geriau vokiškai kalbančių negu aš pats, sako kalbėtas. Taigi mes dirbame darbo grupėje kartu su jungtinimų tautų atstovais. Tai yra savotiška taryba taryboje, rengiamas tam tikras ciklas Mes savo parlamentiniai su tam tikrais klausimais galime įnešti iš anksto. E, kovo 7 dieną vyko detali diskusija su direktoriumi atsakingu už daugia šalių santykius ir pasaulio valdysiną, Kristin Liupieron. Tai buvo produktyvus, vaisingas susitikimas. Darbo grupėje pateikėme tam tikrus patarimus, galėčiau juos pastatyti šiandien komitete, laiko regis užteks. Na, pakeitimus, pakeitimus pateiksiu už dešimties dienų, balandžio 18 dieną. Šie metai yra labai svarbus, kalbant apie ES vaidmenį Junktinių tautų organizacijoje. Be abejo, laisvės, taikos, žmogaus teisų klausimai yra labai aktualūs, bei teisinės valstybės klausimai taip pat. Tai yra, viena iš, tai yra vienus iš tų temų, kurios yra labai svarbios ES lygių. Šiame pranešime e, yra šešios dalis pateiktos, nepristatinėsiu detaliai visko, nes tai būtų pernelyg varginantis dalykas kolegoms. Ir jeigu kažkas domis iš pranešimų, turės galimybę perskaityti. Europos Sąjunga kaip pasaulinė veikėja. Tai yra svarbus dalykas. Mes siekiame, kad būtų galima užtikrinti ES matomumą jungtinių tautų organizacijoje. Buvo pasiekta tam tikros pažangos šioje srityje, tačiau dar daug ką reikės nuveikti. Saugumo tarybos reforma jungtinių tautų yra dar viena svarbi tema. Mano supratimu, pastaraisiais metais nedaug ką pavyko šio klausimų išspręsti ir net, sakyčiau, yra tam tikras žingsnis žengtas atgal kai kuriais klausimais. Vis dažniau tiesiog atsisakoma šio klausimų diskutuoti. Tai yra susijęs su kai kurių šalių elgesių, kurios nėra saugumo tarybos narės, narės bet norėtų jomis būti, pavyzdžiui, Brazilija ar kai kurios kitos šalis. galėsiu daugiau prieigti informacijos apie tai, kaip klostysi įvykiai. O tuo tarp pasakysiu tik tie, kad labai svarbu tvirtinti Europos parlamento poziciją. Mes norime, kad situacija keistusi. To nori daugelis valstybių narių, tačiau nesame labai vieningi šiais klausimais. Ir dar vienas toks kritinis klausimas. Tai yra atsakomybė užtikrinti apsaugą. Ir čia būtina panaikinti tam tikrą nesusipratimą, kai kalbame apie būtinybę apsaugoti, suteikti apsaugą. Mes nekalbame čia apie karinės operacijas, mes kalbame apie būtinybę užtikrinti saugumą civiliniams gyventojams, būtina užtikrinti, kad gyventojai papuolę į konflikto zoną turės prieigą prie humanitarinės pagalbos. Ir būtinybė prievolė saugoti yra dabar numatyta platesnė. Dvi šalis Sirija ir Malis e, buvo turimus omenyje pirmiausia, kai kalbėjau jungtinių tautų generalinis sekretorius. Na, kad dėl žmogaus teisų mes pirmiausia manome, kad žmogaus teisės turi būti horizontali tema, įeinanti į visų temų nagrinėjimą jungtinėse tautėse. Taip pat vyko tarpinis peržiūros procesas. Pavyzdžiui, žiniasklaidos laisvė turi prasme tik tada, jeigu žurnalistai be sienų turi galimybę pranešti apie faktus ir įvykius iš tam tikrų vietų. Vyko aukšto lygio posėdis 2012 m. rugsėjį. Mes E, ten parengėme tam tikrus e, patarimus, tam tikras rekomendacijas tarybai. Buvo kalbama ir dar apie vieną dalyką. New York. Vykti į New Yorką kiekvienu atveju yra pakankamai komplikuota, tad kilo klausimas, kaip vyriausybėms geriau bendradarbiauti einamaisiais klausimais, vykdomosios valdžios klausimais reikėtų, kad parlamentas suteiktų tam tikrą legitimumą, tam tikrus įgaliojimus vykdomai valdžiai, įmantis konkrečių veiksmų. Parlamentas gali padėti e, vykdomai valdžiai, tačiau New York'e parlamentinius klausimus darbo tvarkiai traukti yra pakankamai sunku. Mes tikimės, kad 60 aštuntosios sesijos metu bus galima kalbėti apie šios klausimus, nors jie buvo keliami anksčiau, apie juos nebuvo diskutuojama. Taigi jungtinių tautų atstovai turėtų būti savarankiška organizacija, nes tokia sistema kaip iki šiol nėra labai naudinga pačiai jungtinių tautų organizacijai. Parlamentinėje asamblėjoje dirbtų tie žmonės, kurie nežino, kas yra demokratija, pavyzdžiui, Kubos atstovai ir panašiai. Ir mano supratimu, tokia asamblėja nedaug ką galėtų duoti e, jungtinių tautų organizacijai. Na, diskusijos bus e, aštrios, kaip dažnai būna ir kitais metais, bet manau, kad atsimiausių savaitėmis pavyks pažengti į priekį toliau, kad galėtume pirmiausia balsuoti komitete. Gegužės 30 dieną yra numatyta balsuoti, o birželį svarstyti klausimą plenarinėme posėdėje. Pirmininkas, ačiū Aleksandr. Kolega Prėda, apie pivardų. Prašom, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą poną Lamsdorfą, parengusi puikų dokumentą. Leiskite taip pat pareikšti apgailestavimą dėl to, kad galtiniam tekstui nėra skiriama daugiau laiko iki tol, kol priims dokumentą taryba. Kad dėl paties dokumento turinio norėčiau pasakyti keletą pastabų. Aš pateiksiu pakeitimus visais mano paminėsimais klausimais. Pirmiausia, daugelį tekstų dalių yra kalbama apie pagarbą žmogaus teisėms ir apie teisinę valstybę, tačiau Taip pat, mano supratimu, reikėtų pridėti ir nuorodą į demokratiją. Tai yra svarbu. Mano supratimu, pateiksiu pakeitimą šią temą daugeliu tekstų dalių, dėl C dalies. Sutinku, kad bendros pastangos yra pageidautinas dalykas, tačiau manau, kad kai kuriais skubos atvejais mes galime ir privalome veikti net tada, kai konsensuso nėra. Ir manau, kad Malio atveju mes puikiai matėme, ką tai konkrečiai reiškia, kad dėl E dalies. Mano supratimu, negalima prašyti iš valstybių narių remti tikslą, dėl kurios pačios valstybės dar nėra susitarusios. unikali, pavyzdžiui, ES vieta saugumo taryboje ir panašiai, manau, kad reikėtų paraginti valstybės narės numatyti ilgalaikiškesnį procesą. F dalis. Manau, kad turime stiprinti jungtinių tautų vadovybės vaidmenį ir autoritetą. L dalyje yra kalbama apie Siriją. Manau, kad turėtume prašyti, kad ten būtų laikomasi tarptautinės teisės nuostatų, kad vykdomas būtų spaudimas visoms šalims, kurios dabar yra konflikto šalis. M punkte yra kalbama apie Malį. Per nelik daug, mano supratimu, yra skiriama dėmesio krizės kariniam aspektui. Aš manau, kad turėtume čia pridėti vieną kitą elementą susijusių su demokratiniu perėjimu ir demokratinėmis transformacijomis, kai dėl ginklų priekybos sustarimų reikėtų priminti nuostatas to sustarimo, kuris buvo pasiektas praėjusią savaitę. Pastarysis metais vyko dėrybo šio klausimo, dabar dėl P klausimo. Manau, kad reikėtų pridėti dialogą su žmogaus teisėmis, nes tai būtų vienintelis būdas tinkamai gyveninti E, rekomendacijas pateiktas Universal Periodic Review. Na ir raginčiau tarybą pateikti mums ataskaitą apie e, tarybos generalinę sesiją. Aš, e, kaip jau sakiau, tuos pakeitimus savo pateiksiu, tuos pasiūlymus pateiksiu pakeitimų formačių. Point, uh, Ačiū, ponė Preda. Ir paskutinis pasisakymas šią temą, ponė Munis. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pagirti poną Lamsdorfą, ne tik parengus tokį pranešimą, bet ir e, dėl jo sugebėjimo peržiūrėti santykius e, tarp skirtingų e, šalių jungtinėse tautose. Taip pat dėkoju už posėdžių jungtinėse tautose kokybę. Europos taryba yra išreiškusi poreikį užtikrinti kad e, Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje priimti sprendimai būtų įgyvendinti. Bet mes kai teikime rekomendacijas metai po metų ir labai daug kartų jos yra nei kiek nepastebimos. Ir mes e, turime kartoti rekomendacijas metai iš metų. O kartais būna, kad uh, Jungtinės tautos pasiekė visiškai kitokį sprendimą negu manoma taryboje. Todėl mes turime kreiptis į valstybės narės, į ES delegaciją Jungtinėse tautose, kad jos bendradarbiautų. Aš norėčiau išskirti keletą dalykų, e, keletą klausimų, kuriais aš teiksiu pakeitimų. Mes jau pabrėžėme, koks svarbus ES kaip globalinės veikėjos vaidmuo. Ir tas vaidmuo turėtų būti šiek tiek pakoreguotas. Europos e, Sąjunga turėtų e, teikti aiškesnės rekomendacijas e, ir prieš 68 sesiją taip pat. Dalis šių metų nuomonės elementų pradingo, bent jau anksčiau tai buvo išsiaiškinima. E, valstybės narės dirba saugumo taryboje, todėl jos turėtų pasirūpinti, kad jau priimti e, sprendimai rezoliucijos būtų e, patvirtintos. Taip pat kalbame apie daugia šališkumą. Mes visi suprantame, kas čia turime galvoje. Yra sakoma, kad ES tolimesnėje perspektyvoje turėtų būti viena, vienintelė pozicija. Aš manau, kad tokios nuomonės mes turėtume ir toliau laikytis. Visi žinome, kad ne visos ES valstybės nariai su tuo sutinka. Aš taip pat norėčiau paminėti 2005 m. 13, 13 rezoliuciją, kurioje yra kalbama apie lyčių aspektą e, ir jų vaidmenį kalbant apie humanitarnę pagalbą ir konfliktų prevenciją. E, mes e, turime įvertinti, kaip visuomenė galėtų būti e, apsaugota. Kitas dalykas - ginklų priekybos dėrybos. Ir kalbame ir apie žmogaus teisės bei teisės viršenybės principą. Aš manau, kad mes turėtume aiškiau išskirti 2005 metų dokumentus dėl korupcijos. Korupcija yra susijusi su žmogaus teisų pažeidimais, todėl ypatingoji vyriausiai galiotinė turėtų pasirūpinti, kad ES lygmenių būtų sukurtas veiksmų planas, e, leidžiantis šią rezoliuciją paversti realybę. Be to, valstybių narių lygmenių turėtų būti įmamas ryštingesnių veiksmų, kad mes uh, kažką konkretaus padarytume ir kad apgintume savo poziciją jungtinėse tautose. Yra e, pakeitimų pasiūlymų, e, turiu galvoje tuos, kuriuos pasiūlė Joe Lainin. Aš ne visiems jiems pritariu, bet e, pirmiausia, ten yra kalbama apie e, E, nusikaltimus žmonijai, bet ne, reikėtų nepamiršti ir nusikaltimų aplinkai. Reikėtų sukurti teisinę bazę tokio pobūdžio pažeidimams sankcionuoti, nes e, pažeidimai susiję su aplinkos apsauga yra susiję su žmogaus galimybių nu, pažeidimu, nusikaltimai žmonijai. Mes bendrai turėtume stengti sustiprinti visas nuostatas susijusias su aplinkos apsauga. Jos turėtų būti konkretesnės ir aiškesnės negu tai, kas yra dabar parašyta. Aš taip pat teiksiu pasiūlymą ir be kita ko aš norėčiau palinkėti ponui Lanzarfui geriausios kloties. Ačiū, ponė, o dabar suteiksiu žodį. Aleksandrui. Ačiū. Visų pirma, aš dėkoju už visus malonius žodžius apie mano padarytą darbą. Aš manau, kad yra gerai, kad yra teikiami pakeitimai, nes čia yra tik tai pirmas pasikeitimas nuomonėmis. E, ponas Preda kalbėjo apie tai, kad demokracija silpnėja. Taip, iš tiesų taip yra. Praėjusiais metais mes labai daug dėmesio tam skiriame ir rekomendacijose, ir per delegacijos e, vizitus. Mes nuolat kalbėjome apie demokracijos stiprinimą. Šį kartą daugiau dėmesio norėtume skirti teisės viršenybės principo įtvirtinimui, nes matome, kad e, kai kuriais atvejais akivaizdžiai trūksta pusiausviros ir turėtume rasti labai aiškių nuostatų susijusių ir su žmogaus teisėmis, ir su teisės viršenybė. Malio atvejis yra toksai. E, čia mes kalbame apie demokratinius pokyčius. Marija ir Kristijan e, kalbėjo apie tai, kas yra savaime suprantama. Be abejo, dėl ginklų priekybos visos nuostatos turi būti atnaujintos. E, jos turi apimti visas, visus naujausius pokyčius. Uh, ir galutinė pozicija turi išplaukti iš Generalinės asamblėjos sprendimo. Dėl kai kurių valstybių narių pozicijos e, saugumo reformų srityje, pirmiausia, išskirčiau Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. Mes e, e turėtume pasirūpinti, kad Europos parlamentas galėtų kalbėti visos ES vardu. Mes turime apginti visos Europos interesus. Kalbame apie vieną ES vietą jungtinėse tautose. Mes e, suprantame, kad e, saugumo politikos ir užsienio politikos reforma pirmiausia turi atspindėti visos ES interesus. E, ta, ta reforma turėtų uh, tęstis ne daugiau kaip porą metų, ne, ne taip kaip e, dabar, kad kalbama apie 15 ar 10 metų. Uh, E, ponas Lainin, kaip sakoma, yra pateikęs pakeitimų, pasiūlymų. Ir tai yra teisinga. Mes kalbame apie nusikaltimus aplinkai. Taip, tai yra ir nusikaltimai žmonijai. Tokia diskusija yra labai įdomi, ji vyksta labai plačiai ir ji būtinai yra reikalinga. Ir aš džiaugiuosi, kad per šią diskusiją mes galbūt galėsime e, šį klausimą šiek tiek giliau pasvarstyti. Yragi tokių nusikaltimų aplinkai, kurie akivaizdžiai teikina nusikaltimų žmonijai kriterijus. Taigi, tai vyko, dabar įvyko pirmoji diskusija apie mano pakeitimą. Aš džiaugiuosi, kad yra pateikta pakeitimų pasiūlymams ir laukiu daugiau. Tikiuosi, kad galiausiai parengsime gerą rekomendaciją. Apie Kristian Prėdą jau kalbėjo apie e, terminus. Sekretoriatas pirmiausia turi nustatyti, kada galėsim plenarnėm posėdį balsuoti ir panašiai. Aš norėčiau, kad tai vyktų kuo greičiau savo ruoštų ir aš tikiuosi, kad mes galėsime vėliau dar pratesti šią diskusiją. Ačiū dar kartą, Aleksandrai. O dabar aš norėčiau pranešti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 18 diena, ketvirtadienis 12 valanda. Ne 11 valanda, o 12 valanda. 18 balandžio. Ana, ar norėtum pasisakyti šią temą? Taip, prašom. Aš norėčiau tik paremti tai, ką sakė Aleksandras Lamsdorfas apie Europos parlamento vaidmenį E, reikalaujant e, per Europos parlamentą vienos vietos Europos Sąjungai saugumo taryboje. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes iš šios krizės turime išbristi. Mums reikia tvirtos vienos pozicijos. Europos Sąjunga niekada netaps globale veikėja, jeigu ji nereikalaus tolesnės e, tarybos reformos ir vietos savo taryboje. Aš manau, kad mes turime labai daug galimybių išjudinti reformas, kurios kitaip niekada net neprasidės. Taip pat aš norėčiau paremti tai, ką sakė Marija Munys. E, būtina minėti Junktinių tautų konvenciją kovai su korupcija. Taip pat valstybės narės turi iš tiesų tą konvenciją įgyvendinti Labai svarbu, kad e, viena iš Junktinių tautų konvencijos kovai su korupcija rekomendacijų yra susijusi su uh, nelegalaus praturtėjimo kriminalizavimu. Ši sritis yra labai sudėtinga e, reguliuoti net ir valstybėse narėse. Mes visi matome, kaip dabartinė finansų ir ekonomikos krizė yra susijusi su įsišaknyjusią plačią korupciją paplitusią pirmiausia tarp politikų, kurie e, vadovaujasi ekonominiais interesais. Iš to išplaukia tas neteisėtas nelegalus praturtėjimas. Visa tai atitinka ir Europos parlamento Krim komiteto išvadas, tai atitinka ir mūsų teisės reikalų pakomitečio išvadas. Todėl nebūkim drovus ir teikime labai aiškius pasiūlymus, kad taryba atkreiptų į mus dėmesį kitais metais. Yeah, Labai ačiū, ponė Gomes. Taip mes galime šį darbo tvarkės punktą baigti svarstyti ir galime pereiti prie balsavimo. E, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl e, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2012 metų pažangos ataskaitos. Pranešėjas ponas Richard Howitt. Ar norėtumėte šitą pasakyti prieš balsuojant? Labai trumpai, nes e, e, tai e, visiems žinoma tema. Tris dalykus tik išsakysiu. Parlamentarai aiškiai prisimena, kad mes sąmoningai atidėjome balsavimą dėl politinės krizės, kuri susiformavo Skopijoje. Ponas Jerži Buzek, buvęs Europos parlamento narys, džiugiuosi, kad šiandien čia atėjo ir aš, bei Europos komisijos narys Fiulė, E, kartu stengiamės susiderėti ir skatiname dėrybęs tarp politinių partijų Skopjeje. Dauguma parlamentarų žino, kad e, mūsų pastangos atnešė e, rezultatų. Mums pavyko pasiekti susitarimą tarp dviejų pagrindinių partijų valstybėse. Valdybių rinkimai sklandžiai vyko ir buvo įsteigta tyrimų komisija, nagrinėjanti parlamente ir kitose institucijose uh, kvesionuotus toje valstybėje gruodžio 24 dieną vykusius įvykius. E, komiteto pirmininkas Brokas e, labai teisingai nusprendė atidėti balsavimą ir aš e, tikiuosi, kad mes sėkmingai užbaigsime šį procesą. Pagal šį susitarimą, kaip aš nusinčiu visiems komiteto nariams tekstą, mes galime balsuoti jau dabar ir suformuoti labai aiškę bazę. Tai aš manau, kad ta pagrindinis žodis čia yra bazė. Mūsų kolegos turi suprasti, kokia bazė yra reikalinga tolesniam susitarimui. Kitas dalykas. Vakar valstybėje įvyko antrasis savivaldybių rinkimų turas. Dabar e, turbūt neaptinkamiausias laikas diskutuoti, bet preliminarius duomenys jau turime. Aš labai atidžiai juos peržiūrėjau ir e, aš esu e, tikras, kad jūs prieš balsavimą juos taip pat pamatysite. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisijos narys e, jau prieš kitą aukšto lygio dialogą dėl narystės e, gaus visas reikalingas išvadas ir jau greičiausiai kitą savaitę jis pateiks savo išvadas tarybai. Mes parlamente taip pat dar turime galimybę prisidėti prie šio e, ataskaitos, šio pranešimo turinio. Dėl kompromisų aš e, manau, kad per balsavimą turbūt ne pats geriausias laikas detaliai pristatinėti juos, bet aš e, manau, kad mes gana greitai ir e, per trumpą laiką sugebėjome susitarti tarp frakcijų jautriausiais klausimais ir aš pripažįstu, kad kolegos iš skirtingų frakcijų uh, E, sutiko, kad yra pasiektas konsensusas, kuris dabar bus pateiktas balsavimui. Aš manau, kad geriausia būtų čia baigti ir toliau balsuoti. And... Pane Howitt, jūs ir pirmininką Buziką noriu pasveikinti kartu, kad su komisaru Fiulė vykote į Skopiją ir sugebėjote politinę situaciją šalyje išvesti iš įstrigimo padėties ir gal, galėjote užtikrinti, kad vyktų toliau procesas į priekį. Dabar prieš balsavimą dar noriu suteikti žodį poniai Žanako. Pone pirmininkė, 44 pakeitimą norėčiau atsimti. Dėkoju. Okay, it's noted. It's... Ačiū, pasižymėjome. Antrame ar, antra, ar trečiame puslapyje tai yra. Taigi, kolegos, ne, dar kažkas nori pasisakyti, ponas Kumutsakos. Prodre, e, į eksesį, į psipsį ir dinek. Dėkuoju. Pranešimas ir balsavimas dėl jo buvo atidėtas dėl to, dėl politinių įvykių šalyje, kuriuos šiandien turėsim ir aptarti. Norėčiau kreiptis į valdybą ir paklausti, ar tai yra precedentą turinti praktika ar ne, nes kitų pranešimų atveju gali nutikti taip pat, juos gali tekti nagrinėti ir balsuoti dėl jų tuo metu, kai šalis, apie kurias pranešime kalbama, patiria tam tikrą politinį netikrumą. Ar čia bus precedentinis atvejis, ar tiesiog kažkoks unikalus atvejis? Ar kitų pranešimų atveju kur kalbam apie aiškės kokias nors specifinės šalis. E, jeigu nutiktų taip, kad tose šalyse vyks kažkokie neigiami dalykai, ar bus atidedamas balsavimas dėl pranešimo, kol politinė situacija stabilizuosis ar ne? Ar čia mes sukūrėme precedentą ar ne? Pone Komucakos, mes esame politinė institucija, tai aš manau, jeigu mes susitarėme mm, tarpusavėje dėl vieno ar kito klausimo, tai taip ir elgėmės. Tiesiog tai yra mūsų susitarimo reikalas, kada balsuoti. Aleksandrai, jūs irgi norite kažką pasakyti? Labai trumpai. Visų pirma, aš manau, kad nėra neįprasta, kad frakcijos susitarė, jog. Mm, spręs e, klausimą dėl padėties e, to, vienoje ar kitoje šalyje ir komitetas turi teisę spręsti, kaip elgtis toliau dėl pirmo pakeitimo dar noriu pasakyti, čia kalbame apie Makedoniją ir ji naudojama kaip būdvardis. Tai aš noriu paklausti, kodėl čia taip yra? Ar yra politinių priežasčių, kodėl taip yra daroma, ar čia yra dėl um, teksto redakcijos? Angliškai aš angliškai galiu pasakyti, prieš valandą gavome žodinius pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus. E, kai mes kalbėjome apie Islandiją, mes gavome štai e, tuos tekstus, čia yra pirmas pakeitimas, galbūt jis ir geras, bet aš nežinau, aš noriu paklausti, kodėl jis taip yra suredaguotas. Ar čia yra politinės priežastys, ar yra tik tai e, redakcinės priežastys? Kompromisnis pakeitimas yra suderintas tarp frakcijų ir šešėlinių, tai gal panas Haut pranešės galėtų pasisakyti. Aleksandrui ir kitiems kolegoms, kas dirbote anksčiau, praeitais metais, čia tas kompromisas yra toks, kaip buvo sutarta praeitais metais. Pavojus tai yra toks, kad parlamentas gali būti įvertintas kaip palaikantis tik tai vieną pusę, o, kad, o ne, kad realiai mes skatiname išspręsti problemą tarp abiejų pusių. Tai čia dėl Makedonijos pavadinimo, ar tai Makedonija, ar tai Makedonijos, kokią formą tai vadinama, naudojama. Aš praeitais metais norėjau, kad būtų išvengta tokių dalykų, kad tekstas būtų konstruktyvus, kad nebūtume mes vertinami kaip palaikantis tik tai vieną pusę. E, realiam gyvenime, aišku, mums reikia normalaus pavadinimo pagal jungtinių tautų susitarimą dėl būsės Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir yra tekste vieną kartą pavadinimas panaudotas ir Makedonijos. Taigi, tai irgi tai atitinka jungtinių tautų sutarimą, čia kalbama apie kalbą, tai yra todėl būdvardžio forma naudojamas mm, ta žodis. Tikrai mes tengiamės neskatinti tų diskusijų, ne, nepilti dar to, alyvos į tą ugnį ir, ir kad nebūtų to konflikto. Uh, Ačiū, ačiū ponui Hovitui iš paaiškinimus, o dabar manau jau galime balsuoti. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 21 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 38. Antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 40. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 41. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 105 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau šeštas kompromisas, kas už? Šeštas kompromisas su pirmu žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta su pirmu žodiniu pakeitimu. Toliau 66. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 67. Už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 68. Už? Prieš? susilaiko priimta. 70 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 71 pakeitimo. Against? Against. Against. Close the vote. Baigėme balsuoti, priimta. 21 buvo. 28 buvo už. Septintas kompromisas už. Prieš susilaiko priimta. Aš, 75 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas su antru žodiniu pakeitimu. Ir dar yra Vienas įterpimas pranešėjas pritarė jam ir aš norėčiau dabar perskaityti, kaip, ir, kaip skambės po antro e, sakinio. Ragina, kad būtų padaryta pažanga, taip pat ir švenčiant bendrus įvykius ir bendras asmenybės, paminint tarp abiejų valstybių. Tas yra suderinta su pranešėju, tai aš norėčiau, kad dabar balsuotumėm kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta su tokiu žodiniu pakeitimu. Toliau 76 kas už. Prieš. Susilaiko. Nematau, kiek buvo prieš. Nebuvo. Susilaikė. Priimta. Devintas kompromisas kas už. Atsiprašau. Dar 182 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 80 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko. Turime dėl šito pasitikrinti elektroniškai. I don't know what it is. This. Yeah, please close the vote. So there's one, one more in favor, so it's adopted. Balsuoti baigėme. Priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 88 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 81 kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 81. 81. It's closed. Please close the vote. It's rejected. It's rejected. Balsuoti baigėme atmestą. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau identiški 94, 95, 96, 97 pakeitimai kas už, kas prieš, susilaiko Atmesta. 98 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šimtasis. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl šios antrosios dalies. Please close the uh, vote. There's one more in favor. And is uh, uh rejected. Atmesta. 101. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 108. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 10. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 117 pakeitimas. Ne, pranešėjas Tomas Hauder nori pasakyti kažką. Uh, Europos komisija susisiekė su sekretoriatu šį rytą ir pasiūlė techninį patobulinimą teksto ir todėl aš teikiu tokį žodinį pakeitimą, kurį perskaitysiu. Man atrodo, politiškai tai nekontraversinė nekontroversiškas um, pakeitimas. Taigi, sveikina tolesnės pastangas užtikrinti, kad būtų teisėkūrinis pagrindas, kad valstybinė tarnyba galėtų veikti ir visos administracinės procedūros veiktų, ypač dėl įstatymo, dėl administracijos administracinių procedūrų Labai svarbu, kad tie įstatymai būtų teisingai paminėti, o toliau jau tekstas toks, koks buvo, kad būtų papildomos pasagos, kad būtų garantuotas e, skaidrumas, nešališkumas viešo administravimo srityje, kad būtų patobulinimai šioje srityje ir toliau, kad būtų sustiprinta mm, finansinė kontrolė ir taip toliau, visą tai jau yra tekste. Taigi tos pirmos to, tokios eilutės buvo, kit, pakeistos, ar turė, turėčiau dar kartą perskaityti, ne, viskas gerai. Tai aš išsiuntinėsiu paskui teksto komiteto nariam. Jei prieštaraujančių nėra, tai tada balsuokime. 117 pakeitimas, taip kaip patobulintas, kaip ponas Hautas sakė, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 120 kas už, kas prieš, susilaiko, Atmesta 121. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 122. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 12. Kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 127. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 128. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 129 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 135 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl šio pakeitimo. Apoche. Please uh, close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. Vieną balsą persvarą. Keturioliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penkioliktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 144 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 146. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 147. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 150. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 151. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 152. Kas už, kas prieš, susilaiko, prie, atmesta, priimta, pasitaiso pirmininkas. 153, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, 154, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, 155, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, 156, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 157 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 158 kas už, prieš susilaiko priimta. 159 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 160 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 161 kas už, kas prieš susilaiko. Atrodo atmesta, bet jeigu norite, galime pasitikrinti elektroniškai. Mm. This one more against. Please close the vote here. Yeah, it's rejected. Baigiame balsuoti. Taip, atmesta. 162. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 163. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 164. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 165. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priim, atmesta 18 kompromisas, kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta 166 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai. Dėl 166 elektroniškai prašom. Please close the vote. Baigėme balsuoti, priimta. 166 priimtas, 167 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, 170 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, 171 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, 172 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, 173 kas už, kas prieš, susilaiko, Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 173. Please show the results. Is rejected. Atmesta. 174 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 175 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta 19 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 191 kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 199 kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. Penktas pakeitimas už, ko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko. Priimta septintas už prieš susilaiko. Priimta aštuntas už prieš susilaiko. Priimta devintas už prieš susilaiko. Atmesta. Dešimtas už prieš susilaiko. Atmesta vienuoltas už prieš susilaiko. Priimta dvyliktas už prieš susilaiko. Priimta tryliktas už bloku dėl 20. Ne, socialistai sako ne. Tai ne. 13. Už prieš susilaiko. Atmesta. 14. Už prieš susilaiko. Atmesta 15 už, prieš susilaiko. Atmesta 16 už, prieš susilaiko. Atmesta 17 už, prieš susilaiko atmesta, 18 už prieš susilaiko atmesta, 19 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko atmesta, pirmasis už prieš susilaiko atmesta, antras už prieš susilaiko priimta ir trečiasis už prieš susilaiko man atrodo priimta. O dabar prašom elektroniškai balsuoti. Tai galutinis balsavimas dėl pasiūlymo priimti rezoliuciją. One more colleague. Please. So the draft motion of resolution is adopted with. Pasiūlymas priimti rezoliuciją yra patvirtintas 38, 39 9 už 13 prieš. Dėkojame pranešėjui už darbą, už puikų bendarbiavimą. Ir dabar galime baigti balsavimą. Like to, uh... Norėčiau dabar padaryti posėdžio pertrauką iki 17.30, kai ponas Romano Prodė atvyks. Tai penkių minučių pertrauka. 25 minučių pertrauką.

Colleagues, let us start. Kolegos, pradėkime diskusiją su panu Romano Prodi, kuris yra Junktinių tautų specialusis pasiuntinys Sahelija. Su juo aptarsime padėtį regione. Kaip žinote, praėjusiu metu rugsėjo mėnesį Junktinės tautos paskelbė Sahelių strategiją. Kaip žinote, ir ES turi specialią Saheliams skirtą strategiją, kuri buvo sukurta 2010 metais, jeigu aš neklystu. Taigi neišvengiamai šias dvi strategijas turime suderinti. Maloniai Jums pranešu, kad mūsų kolegos pono Banzeri iniciatyva, o ponas Banzeri yra delegacijos santykiams su šiuo regionu pirmininkas, e, e, šiame renginyje dalyvauja Alžyro e, ir Maroko bei Tanis Tuniso atitinkamų delegacijų vadovai. Be to, e, turėjo atvykti ir Libijos atstovas, dėja jis turėjo e, atšau, atsisakyti kvietimo paskutinę minutę. Mūsų komiteto pirmininkas ponas Brok užstrigo e, transporto grūstyse kažkur Vokietijoje. Turbūt tai yra susiję su Vokietijos ūkio e, gyvybingumu. Jeigu jis būtų kažkur čia, tai galėtų atsipalaidavęs atvažiuoti bet kur, kur tik reikia. Na, o dabar aš norėčiau pakviesti poną Prodį, kad jis pradėtų šiandienos diskusiją ir pirmiausia maždaug 10 minučių prisistatytų, o po to pradėsime diskusiją. Prašom, ponia Prodį. Praeitutto eh, vi ringrazio di avermi chiamato qui e con una certa combustione. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti už kvietimą sugrįžti į parlamentą. Man tai sugrįžimas primena mano jaunystę ir dėl to jaučiu tokį didelį jaudulį. Laiko man skirta nedaug. Trumpai pristatyti padėčiai Sahelyje. Tai ir padarysiu, paminėsiu Malį ir taip pat pabandysiu žvelgti platesnį horizontą į Sahelio visą regioną. Jūs žinote, kad tai yra didžiulis regionas, kuris apima teritoriją nuo Atlanto vandenyno iki Eritrėjos. Čia taip pat 5000 regiono ilgis ir 1000 km regiono plotis. Toks yra plotas. Mauritanija, Burkina Faso, Nigeris, Čadas ir Malis. Tai yra Sahelio teritorija. Malis yra daugiausiai mūsų dėmesio sulaukianti šalis šiuo metu. Pirmiausia, norėčiau padaryti nedidelę įžangą. Norėčiau pasakyti, kad visada atidžiai stebėjau taikos klausimus. Tačiau nuo pat pradžių supratau, kad Prancūzijos intervencija Malija buvo būtina, kadangi šalis buvo ant bedugnės krašto atsidūrusi. Ekstremistinės grupuotės e, ėmė judėti į pietus link Bamako. Galiu patvirtinti, kad iš tikrųjų Prancūzijos intervencija buvo neišvengiama. Tai padėjo iš dalies išspręsti kai kurias problemas, tačiau tai neišsprendė būsimos organizacijos įvairiausių aspektų, o būtent lieka numatyti nekarinių visą eilę aspektų. E, Prancūzija ketina pasitraukti, e, e, Afrikos sąjungos pajėgoms teks užtikrinti taiką. Ir dabar šiuo metu vyksta diskusijos dėl to, kokią formą ateityje turėtų įgyti vakarų valstybių karinis buvimas ten. Ir, kaip jau sakiau, problema nėra karinio pobūdžio. Būtina spręsti ir politinius e, iškylančių klausimų aspektus. Šiaurėje gyvenantys žmonės ilgą laiką jautė tam tikrą marginalizavimą. Jie negalėjo naudoti šalies, savo šalių, tiksliau, ekonominiais pasiekimais. Ir mes dabar nuo pat pradžių turime uh, pradėti susitaikymo procesą. Ta procesą buvo bandoma keletą kartų jau praeitie įgyvendinti. Ir dabar negalime sakyti, kad tai yra ta problema, kuri prasidėjo šiandien. Tiesiog tos problemos šaknis siekia žymiai senesnius laikus. Laikas sėsti kuo anksčiau ir kuo greičiau prie dėrybų stalo ir reikės pateikti garantijas, reikės pasakyti, kad štai, kai darybos pasibaigs, e, yra būtina įsitikinti, kad ateitie tie darybų rezultatai bus įgyvendinti. Du kart buvo bandoma pasiekti sutarimo, jis buvo pasiektas, tačiau paskui nebebuvo daromi žygiai, kad tie sutarimo e, būtų įgyvendinti praktikoje. Ir dabar tenka tvarkyti su to pasiekmėmis. Dabar, kad būtų pasiektas susitarimas, iniciatyvos jau buvo imtasi. Rinkimai yra numatyti Liepos mėnesį. Iš tikrųjų, bus sunku, kadangi reikės padaryti viską, kad tie rinkimai būtų įmanomi. Liepa yra tas mėnuo, kai oro sąlygos yra ypač sunkios, tačiau tarptautinė bendruomenė turi padaryti viską, kad rinkimų procesas vyktų sklandžiai, kad rinkimai įvyktų ir kuo greičiau. Aš jums minėjau, kad visa tai vyksta esant bendresniam kontekstui. Sahelio vystimosi regionas yra problema. Tai yra vienas iš skurdžiausių pasaulio regionų. Gyventojų pajamos vienam asmeniu yra labai žemos, lyginant su pasauliniu mastu. Yra taip pat ir tokių problemų kaip sausra. Sunku tinkamai šio regiono žmonėms apsirūpinti maistu. Maisto trūkumas yra dar viena didžiulė problema. Mes numatėme integruotą strategiją, kuri yra paremta keturiais ramšiais. Pirmąjį ramstį aš minėjau - taika ir saugumas Malyje. Antras ramstis yra stabilumas. Tai yra vis, pro, sprendimas visų tų problemų, kurios yra susijusios su žmogiškumu žmogiškuoju aspektu tų susikloščiusių problemų. Žinote, kad ten daug yra pabėgėlių, tai yra, tai yra daug žmonių, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba. Ir ji turi būti iš tikrųjų reikšminga. 400 ar 500 tūkstančių asmenų yra perkelti iš savo gyvenamųjų vietų. Tai yra tie žmonės, kurie paliko savo namus ir iškeliavo į Malio pietus arba į kaiminės valstybės. Na ir galiausiai mūsų strategijoje svarbiausia vieta užima stabilizavimas ir vystimas šios zonos. Ir tos pastangos neturi apsiriboti vieną kurią nors šalimi. Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius minėjo, kad svarbiausia yra suprasti, kad iš tų penkių valstybių nei viena negalės vystytis atskirai nuo kitų, izoliuotai vystimosi strategija, tokia kombinuota strategija dar niekad nebuvo įgyvendinta tarp valstybių. Tad reikės visų koordinuotų pastangų. Ir čia mes jau esame pradėję tam tikrus darbus. Mes nenorime, kad sprendimai būtų primetami iš viršaus, mes norime, kad taip vadinamosios apačios taip pat būtų įtrauktos į sprendimų prieimimą. Mes tengiamės išsiaiškinti, kokią kryptim galėtume plėtoti vystimas. Ar tai galėtų būti e, vandens klausimų sprendimas, infrastruktūrų problemų sprendimas, e, mokymas, švietimas, sveikata. Taip pat prieiga prie energijos išteklių decentralizuotai piliečiams gyvenantiems toje zonoje būtų vienas iš prioritetų. Uh, Visa tai be abejo reiškia, kad visi fondų teikėjai visame pasaulyje dirbtų kartu. Aš jau pradėjau žygius po įvairias šalis. E, lankiausi daugelį šalių, ne vis, nebūtinai labai didelių ir buvau visur atidžiai išklausytas. Ir manau, kad tas veiksnys, kuris apjungia visus, yra tarptautinio terorizmo baime. Jeigu atsižvelgtume į tai, kas įvyko Irake, Afganistane, Libijoje, įvyko didžiulis susiskaudimas, dabar štai matome Sahelio regione iškylančias problemas. Dabar matome, kad tarptautinė bendruomenė nori, kad būtų sprendžiamos problemos ir kad terorizmas ne pasiglemštų savo šito regiono. Be abejo, tarptautinė bendruomenė turi pasinaudoti tomis pozityviomis tendencijomis ir savo vėdą pasakysiu, užbaigsiu pasakydama štai ką. Kol kas labai optimistais būti negalime, bet jau galime žvelgti į daugą pozityviai, nes šiandieninė Afrika nebe ta, kokia buvo prie 7 ar 8 metus. Šiandienos Afrika e, turi tokių elementų, kurių nebuvo seniau. Galima pasiekti įvairių rezultatų. Galbūt nereikia kelti pernelyg didelių užmojų turinčių tikslų, bet galbūt tie iššūkiai padės Sahelio regionui su, susijungti ir pradėti bendratarbiauti, užtikinant didesnį Afrikos vienybę. Tai yra tikslas, kuris yra aiškus, konkretus ir manau, kad diskutuodami pamatysime, kokiomis sąlygomis tarptautinė bendruomenė galės įnešti savo indėlį šio regiono vystymą. Pastangos jau buvo padėtos šią kryptim, tačiau būtina išsiaiškinti, ką kiekvienas gali nuveikti šioje srityje siekiant tų tikslų. Dėkoju. Prodi, uh... Ačiū, panai Prodi. Kartu su panu Danžan, kuris yra gynybos pakomitečio pirmininkas, tik grįžome iš Malio į šeštadienį ir, ir Nigerijoje ir galiu patikinti, kad situacija ten yra daug sudėtingesnė, nei galime, pavyzdžiui, galvoti, žiūrėdami iš čia. Taigi aš esu tikras, kad mano Zanžan akcentuo saugumo situacija, kuri ten aktuali. Prancūzijos pajėgos dabar rengiasi pasitraukti iš ten ir a, ruošiasi, kad teismą pradėtų dirbti jungtinių tautų pajėgos. A, Aišku, viskas priklausys nuo balsavimo jungtinėse tautose, bet lygiai taip pat ruošiamasi ir, ir rinkiminiams kam, procesams. E, rinkimai turėtų vykti mm, birželį ir tikimasi, kad tai steiks legitimum, legitimumo valdžiai, kad šalis galėtų pradėti kurti savo institucijas. Dabar ponė Žoly Ji yra mm, vystimosi komiteto pirmininkė Europos parlamente kalbės, po to dar visai lie kolegų pasisakys, bet labai prašysiu jūsų neviršyti dviejų minučių limito. Žinote, mm, reikia visiems pasisakyti. Taigi, ponė Žaly. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Prodi, kad jis atvyko pas mus pasidalyti savo mintimis. Uh, Ir kaip visi žinome, malio krizė yra labai sudėtinga, tad reikia išsamių, nuoseklių sprendimų, kad būtų galima garantuoti tvarę taiką. Po pasaro laiko tarpio neramumų ir karinio perversmo 2012 m. kovo 23 d. malio valdžia vėl um, perėmė į savo rankas uh, daugelį teritorijų Malio e, yra pajėgos ir toliau Afisma yra pajėgos, mokymo pajėgos, bet vis tik tai saugumo situacija yra labai trapi surengė konferenciją dėl Malio 2000, surengs 2013 m. rugsėjį konferenciją, kur bus suteltas dėmesys į tai, kaip reiktų atkurti Malį, kad Malis toliau galėtų ieškoti taikių demokratiškų sprendimų šiai krizai išspręsti, kad visi maliečiai galėtų dalyvauti šalies ekonominėme ir politinėme gyvenime dabar kokia yra ES saugumo ir vystimosi strategija dėl Sahelio, kaip yra pridernama prie to, kad po prancūzų intervencijos gauta nauda galėtų būti tvirtinta, kad būtų politinis visas mm, pagrindas sukurtas, galvojant apie rinkimus. Kaip jūs numatote, kad ES dalyvavimas būtų organizuojamas po to, kai Prancūzijos pagos pasitrauks, kad būtų galima užtikrinti, kad vystimosi saugumo teisingumo ir geros valdysenos elementai būtų vienodai stiprinami, padedant Malio valdžiai. Kokios išvados buvo padarytos po šios krizės, galvojant apie ateitį, kad būtų galima įgyveninti politikos strategijas ir geriau koordinuoti išorės veiksmus bei paspartinti um, tarptautės intervencijas. ES mokymo misija yra labai svarbus indėlis e, skirtas sustiprinti Malio karinio sektoriaus reformas, taip pat demokratinė civilinė kontrolė šiam sektoriui užtikrinti. Taigi, ką ES gali padaryti, kad sustiprintų tas reformas platesniuose sektoriuose, kad būtų apimtas taip pat teisingumo sektorius, įstatymo viršenybė, politinė parlamento kontrolė, kad Malio pajėgų tolesnė raida nepakenktų pažangai link ekonominio vystimos ir stabilumo. Ir paskutinis klausimas, kokios priemonės būtų skirtos skatinti dialogą, taip pat atsižvelgiant į nacionalinio dialogo ir sutaikymo komisiją, jos darbą, kad būtų galima toje šalyje užtikrinti tvarę taiką. Ačiū dabar suteiksiu žodį ponui Danžan, kuris yra gynybos saugumo pakomitečio e, pirmininkas ir jis vadovavo taip pat delegacijai, kuri vyko neseniai į tą regioną. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Prodi už jo pristatymą. Mes galime patvirtinti, kad vizitas į Malį ir Nigeriją patvirtina jūsų da, padarytą analizę. Marija mums labai nustebino tai, kad rizika yra didžiulė. Pasiekta karinė sėkmė buvo didžiulė ir neginčiama, tačiau ta sėkmė gali būti tik tai optinė iliuzija, jeigu mums nepavyks e, numatyti testinių veiksmų, kurie gali apimti labai ilgą laiką. Mums būtina pradėti institucinį procesą, dialogo procesą. E, Visą tai turi būti tvirti sprendimai ir jie turi padėti ištaisyti malio institucijų žlugimą. Mes Bamake turime įdomių pašnekovų, kurie yra labai įdomios asmenybės, individualiai paėmus, tačiau jie visiškai neturi jokios realios institucinės galios. Ir dabar yra susikloščiusi tokia tuštuma, kur yra svaiginanti, nes ekonominių, politinių, rinkiminių požiūrius, minėjote, yra didžiulių uždavinių. Mūsų nerimas, kurį parsivežėm iš Malio, ir yra tas, kad būtina, kad sutaptų patys įvairiausių darbų planavimo kalendoriai. Prancūzija nori kuo greičiau savo karius ar bent didelę dalį jų gražinti į Prancūziją, nes Prancūzija negali viena prisimti užduoties atlikti stabilizavimo darbą šalyje daugybę metų. Tačiau būtina, kad būtų pasiekta realios greičios, greitos pažangos. Būtina, kad įvyktų rinkimai, kad prasidėtų nacionalinis dialogas, kuris būtų tikrai sudėtingas ir kompleksiškas. Ir Manau, kad tų sutapimų visokių dar trūksta kalendoriuose. Ir iš čia gali kilti daugiau rizikos, negu atsirasti progų kažką išspręsti. Man taip pat e, nerima kelia ir tokia sumaištis jaučiama tarp įvairių veikėjų. Mes turime gal 15 specialiųjų pasiuntinių atstovų ir iš jungtinių tautų, ir iš Europos Sąjungos, ir iš Afrikos Sąjungos, iš ir karinių uh, vadaviečių įvairių. Jų aišku rangas kitoks, bet e, jeigu nebus dirbamas efektyviau koordinavimo darbas, sumaišties atsiras daugiau. Tarp sostinių tas darbas turi būti dirbamas. Be abejo, mes atsivežėme tam tikrų vilties ženklų, tačiau kol kas jaučiame daugiau susirūpinimo ir klausimų. Dabar mes jų turime daugiau, negu turėjome išvykdami. Norėčiau išgirti jūsų vertinimą, ką reikia daryti, kad darbai būtų sklandžiau planuojami, kad tie įvairūs kalendoriai darbų sutaptų. Nes kitaip, man atrodo, kyla pernelyg didelė rizika. Čia reikia politinio voluntarizmo, kad malio institucijos įgautų reikiamas galės Tačiau turime be abejo laikytis ir tam tikro realizmo, kuris mus skatina elgtis atsargiai. Ačiū. Uh, Labai ačiū, ponė Gomeš, dvi minutės. Pone Prodė, norėčiau paklausti jūsų, ko jūs šiuo metu prašote iš ES? Aš įsivaizduoju, kad jūs vertinate, kokie yra ES poreikiai vadovaujant e, šiams e, milžiniškoms e, daugiadimensinėms mm, veiksmams šiame regione. Gal galėtumėt parlamentą apie tai informuoti, nes, kaip žinia, mes galėtume jums padėti ir užtikrinti, kad ES prisidėtų e, tais dalykais, kas yra reikalinga. Ir aš kalbu ne tik apie pinigus, aš kalbu apie kvalifikuotus žmonės kurie galėtų padėti to regiono raidai ir politiniams pokyčiams, kuriuos jūs numatote. Dar norėčiau, kad šiek tiek trumpai papasakotumėt apie jūsų įsivaizdavimą, kokie bus e, malio, e, kokia bus malio raida, kaip keisis regionas, kaip rutuliosis konfliktai visame regione. Jūs kalbėjote, kad e, visas Sahelio regionas yra paveiktas, bet taigi taip pat yra sąsajų su Libija, su Kadafiu, su stambe ginklų rinka, kuri iš esmės yra nekontroliuojama. Taip pat yra sąsajų su Centrinėje Afrikos Respublikoje įvykusių valstybės perversmu. Žinome, kad yra daug pavojų Nigerija. E, Gvinėjos, Bisau Gvinėjoje taip pat yra rimta padėtis, žinom, koks yra uh, organizuotų e, nusikaltelių tinklas, priekiaujant narkotikais ir panašiai. Vakarų Sankaros konfliktas taip pat yra susijęs su e, padėtimi Saheliuose. Kaip Jūs vertinate tai? Ačiū. Ačiū, turiu pasakyti prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui, kad kalbėtojų sąrašo sudarinėti baigiame ir ponas Buzekas yra paskutinis kalbėtojas, nes e, pirmininkas Prodi E, nori pakankamai laiko į klausimus atsakyti. Dabar žodis ponui Vaigel. Signor Presidente, siamo molto letti di incontrarvi qui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiugu jūs matyti čia. Jūs esate iš tikrųjų labai tinkamas asmuo spręsti šio regiono problemams, kurių labai daug. Mes manome, kad jūs be abejo galėtumėte pasiūlyti subalansuotą požiūrį į tenykštės problemas. Pereisiu į slovėnų kalbą. Vod predsednik, da. Aš visiškai, ponė pirmininkė, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte. Šiame regione yra daug senų ir daug naujų problemų, naujo aplinkybių, kurias sunku prognozuoti. Bet aš savo kalboje norėčiau išskirti seną problemą, apie kurią kalbėjo ir ponė Gomeš. Ji gali užkrėsti visą regioną. Kalbu apie vakarų Saharą. Neseniai Maroko vyriausybė išvarė e, Europos parlamento narių norėjusi aplankyti vakarų Sahara delegaciją. Delegacijos tikslas buvo išnagrinėti žmogaus teisų padėtį šiame regione. Po to, kai jungtinių e, tautų ypatingas įgaliotinis Mendes tai padarė ir kai Roberto Kenedžio fondas pateikė savo ataskaitą apie padėtį šalyje. Taigi mano klausimas būtų toks. Pone Prodi, ar jūs bandysite užtikrinti, kad Minurso misijai būtų suteiktas įgaliojimas stebėti žmogaus teisų padėtį vietoje, vakarų Saharoje. Jeigu to nepadarysime, tai žmogaus teisų padėtis dar labiau pablogės. Ačiū. Ačiū, ponė Atų. Excusez-moi. Merci, euh, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponui Prodė turiu du klausimus. Pirmasis būtų toks, dėl tuo regų. Tai yra klajokliai, jie yra ne tik Malio gyventojai. Kaip žvelgite jų padėtį, nes yra tam tikrų nacionalinių nesutarimų. Kaip galės tuo regą išgyventi toje zonoje, toje kur, teritorijoje, kur jie gyvena. Antras klausimas. Svarbus vaidmuo susijęs su Malio diaspora Europoje ir Prancūzijoje. Kaip manote, ta diaspora galėtų prisidėti prie problemos sprendimo? Nes ta diaspora jau dabar finansuoja daugelį žmonių gyvenančių Malyje. Kaip ketinate diasporą įtraukti į tuos veiksmus, kurie vyks Malyje ir Saherije? Dėkui. No, Ačiū dabar, panas Tanakas. Signor Prodi, qui. Um, I'm the, uh... Ačiū, pirminkė, mane prodė, aš esu parlamento pranešėjas dėl žmogaus teisų Sahelė pranešimo, kuris dar neparašytas, ten būtų ir vakarų e, Sahara, ypač e, stovyklos žyrė būtų problema, taigi e, gal netiek daug dėmesio yra sutelta į Malį dėl saugumo, stabilumo klausimų, bet, pažiūrėjau, vis dar vergyjos problemos Mauritanijoje ir kitur šiaurės Malyje yra daug problemų problemų, kaip priekyba žmonėmis, dabar tai yra siejama ir su kontrabanda ginklais, narkotikais, tarsi greitkelis yra nuo vakarų kranto per Gynėją bus visau, per visą tą kelią iki pat Sahelį, Ašabab ir Sahelį, visą Sahelį kertą. Taigi noriu paklausti, pavyzdžiui, tos draugiškos valstybės, tarkim, kaip Kataras, kiek prisėda prie um, islamistų apginklavimo. Mes žinome, kaip su Libija yra, bet aš, abeju, aš vis dar nerimauju, kad gali būti ginklai, kad jie vis dar keliauja tenai iš tokių šalių kaip Kataras. Bet to dabar, pavyzdžiui, dėl tuo regų uh, e, nusiskundimo, dėl uh, Minaliai, pavyzdžiui, kaip yra su ES mokymo misija, kiek jis stiprins, pavyzdžiui, tas pajėgas ten, kaip, tarkim, prisiminkime Tuniso atveju, arba, pavyzdžiui, kalnakasybos klausimus, e, džihadistų e, veiklą ten e, dėl, pavyzdžiui, bombų grasinimų mūsų piliečiams. Na ir paskutinis dalykas, didžiulis iššūkis ES stiprinant valstybės tame regione, atsižvelgiant į Euros eurozonos, pavyzdžiui, krizę, gal galėtumėm iš to pasimokyti ir ten tai pritaikyti irgi, pavyzdžiui, tarkim, bū, jie turi labai stabilę valiutą. E, Afrikos eurofranką, e, tai ar būtų galima kažkaip tai, tai sieti ir pasimokyti iš to ir, ir euro atveju? E, Norėčiau dabar suteikti žodį mūsų svečiams, Alžyro, Maroko, Tuniso atstovams, jei jie pageidauja po dvi minutės. Ponas Belkasem. Abecėlės tvarka, jeigu pageidautumėt. Non, il faut appuyer. Appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton. Non. Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Euh, Bon, suis... Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad galėjęs priimti tą kvietimą, kurį gavome iš Europos parlamento. Tai mums leidžia aptarti Sahelio regiono didžiulės problemas. Ir čia pritariu pono Prodi nuomoniai. Jis pradėjo spręsti tuos labai sunkius klausimus. Be abejo, turime iškelti klausimą, kodėl tas regionas toks nestabilus, Malio regionas, kodėl jis toks nestabilus. Ir tai yra pirmiausia dėl terorizmo. Šiame Salio regiono pakrašty susirinko teroristinės pajėgos, kurios kelia pavojų visam regionui ir reikės kovoti net po stabilizavimo regiono su tuo terorizmu. Jį reikės išrauti su šaknimis iš šio regiono. E, taip pat reikia užkirsti kelią tų teroristų finansavimui. Prekyba ginklais, e, e, iš narkotikai ir išpirkos yra pagrindinis tų teroristų finansavimo šaltinis. Tame Sahelio regiono pakrašty būtent šios problemos yra didžiulės ir turime iš tikrųjų kovoti su ta rykšte, kuri, nuo kurios kenčia daugelis šalių. Mano šalyje taip pat buvo užkirstas kelias e, nelegaliai prekybai. 157 tonos hašišo buvo sulaikytos pasienyje. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų svarbus finansavimo šaltinis terorizmui ir turime už, ta, užkirsti kelią, kad tas finansavimo šaltinis išsektų. Pone Prodi, pritariu Jums be abejo, reikia visiems dėti bendras pastangas saugumo užtikrinimui ir vystimui regionų. Būtina, kad 2011 prasidėtas procesas vėl būtų atgaivintas. Būtina, kad būtų kalbama apie saugumą užtikrinimą, apie saugumą. AG1 mes vadiname tą iniciatyvą. Mes, e, a, a, Alžyras 1 buvo pradėta iniciatyva ir gyvenita esame pasirengę vykdyti procedūrą Alžyras 2, e, kad šio regiono problemos būtų išspręstos. Pone Prodius, teisingai pasakėte, Ir teisingai minėjo ir daugelis kolegų Europos parlamento narių. Regionas dar susidarė su dideliu saugumo trūkumu. Problemos dar neišspręstos. Ir matote, kad terorizmas peržengia atskirų šalių ribas. Mano šalis kovojo su tarptautiniu teroristų grupe, kurios tikslas buvo užpulti pastaraisiais metais e, suskystintų dujų bazę. Alžyras prisėmė jam tenkančią atsakomybę ir neleido tai teroristų grupuotėjai paimti įkaitų ir juos nugabenti tiesiai į malį ir juos panaudoti irgi kaip priemonė pinigams gauti. Aš manau, kad sienų apsauga yra labai svarbus klausimas. Turime ir dokumentą, kuris nesiniai buvo priimtas. Nuokšoto dokumentas buvo priimtas, jis rezultatas diskusijų tarp visų regionų valstybių. Tas dokumentas galėtų būti irgi pagrindas diskusijoms. Kai dėl politinio sprendimo. Alžyras nuolatos pasisakė už politinį problemos sprendimą Malyje. Tačiau reikėtų, kad būtų laikomasi tam tikro nuseklaus požiūrio. Iš dialogo niekas neturi būti pašalintas, niekas neturi būti nušalintas nuo jo, būtina remti visas pastangas. Kaip sakė vienas iš kolegų Europos parlamentų narių, dabar regione yra daug skurdo. Ir, kai, ir tame regione yra labai daug emisarų įvairių, kaip visų jų e, pastangas tinkamai koordinuoti tų įvairių organizacijų savo pastangas, kaip subendrinti. Viena iš deputačių Europos parlamentų minėjo, kad būtina įtraukti Malio diasporą į šalies problemų sprendimą. Galbūt reikėtų įkurti kažkokį išminčių komitetą diasporos lygmenių, kad būtų šaliai galima padėti surasti sprendimą. Mums reikia malio, kuris būtų tvirta valstybė, kuri galėtų pati su savo problemomis sutvarkyti. Tad mes turime pasiūlyti tvarius sprendimus, kad šalis atgautų tą viltį, kurios taip laukia malio žmonės. Ačiū. Keberyd. E. Ačiū, panas Keberyd iš Maroko. Merci, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Merci, monsieur le président. Dėkoju, pan pirmininkė. Norėčiau pristatyti, esu Ali Gevry, esu Maroko parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Pone pirmininkė, pone specialusis pasiuntiniai, jungtinių tautų atstovė, gerbiami kolegos deputatai, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Maroko parlamentas sulaukė kvietimą atvykti dalyvauti šiuose diskusijose šiandien, kai kalbama apie Saharos ir Sahelio regiono problemas. Manau, kad šis posėdis yra labai savalaikis. Kontekstas yra tinkamas šitokiai diskusijai dėl trijų priežasčių, kurios, mano supratimu, yra svarbiausios. Pirmiausia, matome, kad saugumo situacija visame regione labai blogėja. Taip pat reikia pasakyti, kad regione, kuri ponas Prodi, iš, ponas Prodi išvardino 5000 km, km ilgis ir 1000 km pločio, tiek siekia tas pats regionas ir ta situacijos saugumo blogėjimas yra didžiulė problema, tai yra grėsmė geografinių požiūrių Tai yra didžiulio masto problema. Tokio masto problemos dar nebuvo patirta iki šiol. Antroji priežastis yra grėsmių didėjimas. Egzistuoja terorizmo grėsmė. Vyksta didžiulį masto prekyba ginklais, narkotikais. Ir tuos procesus įsitraukia ir Lotynų Amerikos šalis, kurie per šį regioną tranzitų siunčia savo prekes, taip vadinamas. Ir Europo, į Europą dažniausiai vyksta produkcija Lotynų Amerikos šalių, narkotikų produkcija. Ir be abejo, prieš patekdami toliau, tie narkotikai keliauja per mano minėtą regioną. Trečia, mes dabar matome, kad daug veikėjų įsitraukia į šių konfliktų sprendimą. Yra visai lė organizacijų, teroristinių organizacijų, kurios veikia arba pačios atskirai, arba didesnių teroristinių organizacijų narės. Marokas atkreipė dėmesį į šią zoną jau seniau, prieš keletą metų. Mes tai darėme aukščiausių lygminių. Valstybės vadovas, karalius Mohamedas VI, savo kalbos pasažą, kurį pasakė 2010 metais, rūpiučio 31 dieną savo įžengimo sosto kalboje kalbėjo apie terorizmą grėsmę regione. Tačiau tuo metu niekas jo kalbos regis neišgirdo. Marokas be abejo pasisako už šalių e, teritorinį vientisumą, kai prasideda separistiniai judėjimai. Ir kai toks judėjimas prasidėjo šalies šiaurėje, Marokas pasisakė už tai, kad Malio teritorijos vientisumas būtų išsaugotas. Turime pasveikinti čia Prancūzijos drąsą už tai, kad jėmėsi karinių veiksmų, kuriuos, kuriems legitimumą suteikė Junktinių tautų organizacija. Um, Tuo būdu Prancūzijai pavyko valstybę, kur vadinosi Malis, išlaikyti gyvą. Priešingų atveju tos valstybės gal šiandien jau nebebūtų. Marokas humanitarinę pagalbą savo irgi suteikė e, Malio pabėgėliams, kurie turėjo išvykti į kitas šalis. Buvo suteiktas 5 milijonų finansavimas E, pajėgoms užtikrinančioms taiką regione. Malis nėra pajėgus vienas išspręsti savo problemas, ar kuri nors viena šalis viena negali problemų išspręsti, reikia, kad būtų bendradarbiaujama tarp regionų valstybių ir su Europos Sąjunga, e, kuri gali tapti šiaip teroristų taikiniu, jei niekas nebus daroma. Antra. Magrebo valstybės turi taip pat dėti integruotas pastangas, nes e, užtikrinti saugumą yra taip pat svarbu, kaip ir kartu bendradarbiauti ekonomiškai. E, viena valstybė neišspręs tos kompleksiškos padėties ir Marokas yra pasirengęs pasitelkti savo patirtį ir bendradarbiauti su tarptautinė bendruomenė ir ES sprendžiant šią problemą. Ačiū. Merci. شكرا على الاستضافة شكرا على الاستضافة في هذا البرلمان Dėkoju, kad priėmėte mus Europos parlamente ir ačiū už jūsų parodytą susidomėjimą humanitariniai problemai. Be abejo, perversmas Malija kovo mėnesį reikšmingai prisidėjo prie teroristinių organizacijų sustiprėjimo Sahelio regione. Šis terorizmas negali būti izoliuotai veikiantis vienoje šalyje. Kaip minėjo kolegos, terorizmas yra tas reiškinys, kurį jam sienos nieko nereiškia. Terorizmas yra didžiulė problema dabar. Terorizmas nėra susijęs su kokiais nors ideologiniais klausimais. Tai yra krizės, didžiulės krizės pasiekmė e, prekyba žmonėmis ir ginklais yra tos krizės finansav... su, sukelimo priemonės ir terorizmų finansavimo šaltinis. Dabartinė padėtis Malija yra labai sudėtinga, tačiau nuo to kenčia ir kaimininės šalis, tokios, pažiūrėjau, kaip Alžyras – E, Alžyras yra šalia Tuniso, šalia Libijos. Ir terorizmas, ypač po arabų pavasario, po arabų revoliucijos, vienai par kitaip, tas terorizmas e, yra didžiulė problema. Tai taip pat yra ir korupcijos šaltinis. Tai po visų pasikeitimų teroristai sustiprėjo. Mes Tunise smerkėme terorizmą ir smurtą. Mes norėtume pasakyti, jog jaučiame susirūpinimą dėl nesaugumo, kuris dabar yra susiklostęs Malyje. E, taip pat e, prastėja humanitarinė padėtis Malio šiaurėje. Norime pabrėžti, jog svarbu išlaikyti Malio teritorinį vientisumą smerkiame bet kokios grasinimus, galėtų, e, kuriais galėtų mėtytis teroristinės ginkluotos grupuotės. Suprantame, kodėl Prancūzija ir ES priėmė tokius sprendimus. Problemas būtina spręsti. Prancūzija ėmėsi iniciatyvos ir dabar kalba apie savo karinių pajėgų išvedimą. Mes suprantame tuos sprendimus ir manome, kad politinė valia, tikra politinė valia e, yra labai svarbus dalykas ieškant sprendimo, kad kuo mažiau kentėtų žmonės nuo to, kas ten vyksta. Kviečiame laikytis tarptautinio legitimumo. Manome, kad reikės imtis taikos ir stabilumo iniciatyvos kuri padėtų regionui vystytis ekonomiškai ir kuri padėtų taip pat užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Tai turėtų regionui labai teigiamų pasiekmių. Taip pat norėtume pabrėžti ir tą faktą, kad Tunisas, kai vyko donorų konferencija, įsipareigojo prisidėti prie malio atstatymų, numatydamas finansinį tam tikrą įnašą. Taip pat įsipareigota padėti malio kariuomeniai, teikiant mokymus, e, dirbant daugia šalių pagrindų. Politinių požiūrių mes remiame rinkimų organizavimą kuo greičiau ir turime stengtis rasti taikų sprendimą, rengiant strategiją ir turime parengti darbo planą, kuris padėtų nuo labai probleminės situacijos pereiti prie stabilesnės ir ramesnės padėties. Ačiū. Okay. Kągi. Aš gerbiamas pirmininkė norėčiau pasveikinti mūsų renginyje poną Prodį ir aš norėčiau išdėstyti keletą komentarų ir išklausyti jūsų politinį vertinimą. Pirmiausia, e, pirmasis mano klausimas būtų toks. Ar yra e, šiame regione įgyvendama kokia ypatinga saugumo politika po 2001 metų? po uh, e, Junktinio Amerikos valstybių rugsėjo įvykių. Ar uh, tai nėra susiję su tuo, kas vyksta dabar? Kitas dalykas. Kaip e, įvykiai Libijoje įtakoja uh, įvykius jūsų aptariamame regione? Aš pritariu Jums, kad reikia sukurti suderintą strategiją, visą apimančią strategiją ir ES ir jungtinės tautos savo dėmesį sutelkti turėtų į keturias pagrindinės kryptis. Aš galėčiau labai trumpai jas paminėti. Visų pirma, e, turi būti sukurta nauja kaiminystės politika. E, pažvelgiai praeitį, matome, kad tai yra reikalinga. Antras dalykas, ir visų trijų valstybių atstovai apie tai kalbėjo, e, politikos įtakingumas kai kuriuose Šiaurės Afrikos dalyse turi būti padidintas. Kitas dalykas yra labai svarbu užtikrinti, kad dominuotų demokratija, kad būtų išvystyta parlamentinis vaidmuo, nes tai turi ypatingai svarbu vaidmenį. Ir galiausiai mes visi kartu turėtume pagalvoti, e, kaip e, galėtume užbaigti tą kolonialistinį požiūrį į kai kurias iš tų valstybių narių, nes yra valstybių narių ES, kurios tas jūsų regiono valstybės taip vertina. Ką jūs apie tai galvojate, ponas Salafranka? Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš e, e, išsakydama savo komentarus, noriu padėkoti už tai, kad šis renginys organizuotas. Ir pirmiausia, esu dėkingas už tai, kad e, trijų svarbių valstybių užsienio reikalų komitetų pirmininkai gali dalyvauti šiame renginyje. Labai atsiprašau, kad negalėjau anksčiau dalyvauti šiame posėdėje, turėjau būti kitame komite, be, komitete, bet ponė Prodi, aš sveikinu jūs čia, jūs esate mūsų senas draugas. Todėl šiame kontekste aš norėčiau išsakyti keletą pastabų. Uh, senais laikais ponas Prodi buvo komisijos pirmininkas, ES draugas Taigi, kaip Jūs dabar vertinate ES vaidmenį, bandant išspręsti Sahelių krizę? Ir kaip Jūs pirmiausia galvojate, kiek svarbus yra mokymas, ar pakankamai mokymų organizuojame, kad užtikrintume viso regiono saugumo ir taikos e, garantijas? Kitas dalykas. Naujoji viduržėmio jūros politika. Ar Jūs nuomonė jos pakanka? žinant, kokia sudėtinga yra padėtis regione, tam, kad šio regiono šalis realiai galėtų plėtotis. Ir paskutinis dalykas, jau ponas Danžan apie tai kalbėjo. Ar jūs nemanote, kad skirtingų tarptautinių organizacijų veikla per šią krizę e, turėtų būti geriau suderinam, ar neturėtų visos tos organizacijos geriau e, temti vežimą vieną kryptimį. Ponas Watson, ačiū ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasakyti, kad mums labai pasisekė, kad į mūsų posėdį atėjo žmogus turintis tokią patirtį kaip jūs ir toks kompetitingas specialistas kaip jūs, gerbiamas Romano Prodi. Pone pirmininkė, aš turiu tų klausimus. Pirmiausia, kas galėtų būti padaryta Sahelio regione, kad pagerėtų mūsų administracinių gebėjimų stiprinimas kovojant su, su terorizmu. Mes jau anksčiau esame matę, kad reikia uh, gerinti darbą ne tik su vyriausybė, bet ir su pilietinė visuomenė, kad būtų geriau suprantamas terorizmo pavojus. Ar ES pakankamai stengiasi šiuo požiūriu? Ir kitas dalykas, šis klausimas yra žymiai platesnis ir akivaizdų sprendimo turbūt jam nėra. Bet uh, kokiu mastu Romano Prodi nuomonę, klimato kaita ir jos padariniai apsunkina padėtį e, jau apimame regione. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur... Ponas Prėda. Uh, prod... Dėkui, ponė pirmininkė. Ponui Prodį turiu klausimą dėl Malio. Kaip žinia, politinė krizė, krizė Malį įvyko dar iki saugumo krizės ir iki karinės intervencijos. Dabar situacija daugmaž stabilizuota, manoma, juk reikia surenkti rinkimus, ES to siekia ir tikimasi, kad ES nusiūs rinkimų stebėjimo misiją į būsimus rinkimus. Kaip, esant tokiam kontekstui, jūs manote, reikėtų įtraukti jungtinės tautas į tą rinkimų procesą, nes aš turiu patirti šalies, kuri saliginai yra netoli. Aš vadovavau rinkimų stebėjimų misijų Dramblio kaulo krante. Ten buvo bandoma patvirtinti rinkimus, nusiunčiant mūsų stebėtojų delegaciją. Ar jūs manote, kad reikia tokio paties rinkimų patvirtimo malyje? Jeigu taip, tad koks bus darbų tvarkaraštis? Ar bus įmanoma Liepą tuos rinkimus surenkti? Liepą rūpjūti. Dėkoju. Uh, Mr. Uh, Prodi. Gerbiamas ponė Prodi. Kaip žinia, Mali yra vertinamas iš skirtingų perspektyvų. ES yra pateikusi įspūdingą pagalbos paketą, maždaug pusės milijardo paketas, apimantis humanitarinę pagalbą, socialinę pagalbą ilgalaikiai regiono plėtrai Kaip vyksta dabar bendradarbiavimas tarp ES ir jungtinių tautų? Įgyvendinant, panaudojant šį paketą. O ką daro kitos tarptautinės organizacijos ir institucijos Malija? Kalbėtas kalbėjo be mikrofonų. Žodis dabar ponui E, prodi. Could I answer in English if you want, you know, but it was the custom was that. Įprasta būdavo, kad jau komisija niekada itališkai nekalbėjo, o parlamente visada kalbėjo itališkai, tokios tos jau europinės taisyklės. Mm, taigi, labai ačiū už visus užduotus klausimus. Pasistengsiu neviršyti skirto pasisakymo laiko, bet aišku, tai nebus lengva padaryti. Pabandysiu atsakyti glaustai, bet pakankamai išsamei. Buvo nemažai klausimų, kuriuos pradėjo kelti ponė Žoly dėl uh, ES įsipareigojimų bendrai. Ir aš sakyčiau, kad ES prisime labai rimtų, labai tvirtų įsipareigojimų, pavyzdžiui, visų pirma, dėl to, tai vadinamos techninės pagalbos. Ir šiuo metu, kai mes kalbamės, misija Malija mm, jau įsibėgėja. Tai yra ES mokymų misija skirta Maliui. Tai 15 mėnesių misija, kur dirbs 50 mokančių pareigūnų. Apie 120 milijonų yra skirta iš ES pinigų, taigi Tai yra tikrai didelė suma, didelė pagalba ir e, su ponu Gutierrez, jungtinių tautų pabėgėlių e, komisarų yra klausimai aptariami dėl pabėgėlių. Tai tikrai labai aktuali problema. E, toliau. Yra per 300 milijonų pagalbos maistu numatyta bendrai. Ir, ir ne vien tik tai ES donorių, yra taip pat ir atitinkami planai nuo 2007 iki 2013 metų um, numatyti, tačiau lėšos kol kas išaldytos. Uh, bet e, tikiuosi, kad tos lėšos jau greitai galės būti panaudotos ir duos didelės naudos. Be to reikia paminėti ir Europos pasiuntinį Sahelį, kuris, labai tikiuosi, greitai jau bus paskirtas. Be to gegužė Briuselėje vyks konferencija dėl Malio ne dėl Sahelio bendrai, bet dėl Malio konkrečiai. Aišku, tie klausimai vis tiek bus koordinuojami. Dabar dėl kitų jūsų iškeltų klausimų. Norėčiau pasakyti, kad mm, aš irgi pripažįstu tai, kad trūksta atsakomybės prisijėmimo ir yra rimtų koordinavimo problemų. Tad aš manau, kad tai yra mano pareiga kaip jungtinių tautų specialaus pasiuntinio Saheliui pareiga. Aš stengsiuosi neviršinti savo įgaliojimų ribų e, ir glaužiai bendarbiauti su kitų atitinkamų tarnybų vadovais. Ne vien tik tai su tais kolegomis kurie dirba su jungtinių tautų sistema, bet ir, pavyzdžiui, su specialiais pasiuntiniais Afrikoje, su Afrikos sąjungos atstovais. Aš nuolat palaikau ryšį su jais, beje, taip pat su kitais atstovais. Mintis būtų tokia, kad būtų nedaugiau painiavos, o kad būtų daugiau aiškumo mūsų veiksmuose, kad jie būtų geriau derinami. Ir manau, kad tai yra ypatingai svarbu, nes jungtinėms tautoms tenka ypatinga atsakomybė šiame kontekste. Tad koordinavimas yra nepaprastai svarbus. Visą tai reikia, aišku, vertinti tinkamame kontekste. Gal dabar atsakysiu bent į kelis klausimus, pasakydamas, kad tikrai vyksta dialogas Malėje siekiant susitaikymo. Ir aišku, kad procesas turi vykti sparčiai, kitaip e, kils pavojus visiems kitiems procesams. Reikia taip pat turėti omenyje rinkimus. Aš anksčiau prieš prancūzų intervenciją pasakiau, pasisakiau už ankstesnius rinkimus. Tačiau reikėjo suprasti, kad Jeigu tuo met būtų buvę surenkti rinkimai, tai būtų dalis šalies e, buvusi izoliuota, ne, ne, ne, nebūtų galėjusi dalyvauti rinkimuose, o dabar tai jau būtų įmanoma padaryti, bet aišku, vis tiek tai būtų labai dar sunku kol kas, kadangi yra dar tūk, šimtai tūkstančiai viduje perkeltų asmenų, kurie turėjo bėgti iš savo namų. Tai būtent į tai dabar reikia sutelkti dėmesį, reikia, kad valstybė padarytų viską, kas įmanoma, kad galėtų rinkimai įvykti Liepos mėnesį, kaip numatyta. Be to reikia nepamiršti ir klimato problemų, kurios paprastai būtent Liepos mėnesį labiausiai pasireiškia, tai yra sudėtingiausias mėnesis būtent dėl klimato. Bet aišku, visa tai yra turima omenyje. Aišku, kad be rinkiminio proceso nebus įmanoma išspręsti Malio problemų. Visi tie konfliktai, perversmas ir taip toliau aiškiai rodo, kad reikia tos naujos šviežios pradžios, reikia kad rinkimai e, garantuotų efektyvų kelią į Malio ateitį. svarbu, kad rinkimai būtų ta priemonė, kuri leistų išsiveršti iš aklavėtės. Aš mm, stengiausi pasiverti įvairių pusių mm, atsakomybę, vertinti įvairių veikiančių jėgų atsakomybę tame regione ir aš manau, kad labai svarbu, kad tie, kurie buvo valdžioje, pasitraukė į šoną, kad būtų atvertas kelias kitoms jėgoms. Tai yra labai naudinga bendriems procesams. Rinkimai visuomet yra labai svarbus, tačiau šiuo atveju jie įgauna dar didesnės svarbos, kadangi būtent rinkimai tai yra tas naujas startas. Be rinkimų mm, to nebūtų galima padaryti. Dar norėčiau sugrįžti prie to, kad būtina, kaip galima anksčiau, dalyvauti dėrybose dėl susitaikymo. Kitaip vyriausybė gali užmigti ant laurų ir galvoti, kad tas e, prancūzų intervencijos sukurtas saugumo jausmas jau yra įtvirtintas. Mes turime nuolat kartoti ir kartoti ir kartoti, kad dėrybos turi vykti, kad turi būti užtikrintas dialogas su šiaurė dėl susitaikymo ir tai turi būti padaryta kaip galima greičiau. Turime nepamiršti istorijos. Praeitie yra buvę uh, tokių netinkamai parengtų, netinkamai sudėrėtų susitarimų, kurių um, problemos vėliau paaiškėdavo. Taigi, manau, dabar um, dar svarbiau to siekti, svarbiau nei anksčiau. Ir dabar atsakysiu į pono Donžan klausimą dėl E, prancūzų pajėgų pasitraukimo, manau, kad tai turi būti vertinama atskirai, aišku, kaip procesas, dėl kurios pres prancūzų valdžia, bet reikia įvertinti, žinoma, ir tai, kad prancūzų valdžia nori, jog Afrika perimtų į savo rankas tą situaciją, kaip galima greičiau, bet aišku, prancūzai nenori ir pernelyg visko per, per daug skubinti, kad neįstumtų to šalies į blogą situaciją. Tad mes turime būti ir realistai, ir atsargus, ir įvertinti visus šios veiksnius. Be to turime panaudoti visas turimas priemonės, kad padarytumėm spaudimą tam, kad dėrybos būtų pradėtos. Be to, reikia nepamiršti ir platesnio konteksto, kur terorizmas vaidina labai svarbu vaidmenį. Negaliu šio momento mm, ignoruoti, paneigti. Aš ir savo pirmame pasisakymė apie tai užsiminiau. Viso šalis sutarė, kad reikia kovoti su terorizmu. Terorizmas čia pasklidęs po įvairias valstybės, nepaiso tų sienų. Pavyzdžiui, tarp Libijos ir Alžyros, tarkim, siena, ta teritorija ten eina kalba apie dešimtis kilometrų Ir jeigu toliau plėsis tas terorizmas, tai kokią teritoriją gali jis apimti? Prancūzija, Kinija, Rusija, kitos valstybės sutinka. Tai yra valstybės, kurios anksčiau pasisakė prieš karinius veiksmus, dabar jau mato kad terorizmas e, Saharos regione gali išplisti ir pakeitė savo poziciją. Tad dabar visi yra pasiryžę kovoti su tuo. Ir mano vadovama misija, žinoma, atidžiai stebi visus tuos pasikeitimus ir tą vis stiprėjantį bendrą sutarimą, jog reikia kovoti su terorizmu. Taigi, kaip aš jau minėjau, sienos yra labai pralaidžios tokiems reiškiniams. Aš manau, kad tai atsako į parlamentarų klausimus dėl kitų šalių, e, kas neramina, pavyzdžiui, dėl, dėl Libijos, e, Prancūzijos ginkluotos e, pajėgos ir, pavyzdžiui, Čedos stiprus palaikymas dėl karinių veiksmų. Aš manau, galėjau užtikrinti sėkmę, bet akivaizdu, kad dauguma, visos praktiškai mm, pajėgos, kurios priešinosi, dabar kažkur tai išsibarstėjo, pasislėpė kalnuose, persikėlė kitas teritorijas, į Libiją gal ar dar kažkur tai. Tai aišku, dabar tą problemą reikia spręsti, bet kaip? Uh, buvo ir dar e, visai lėki tokių klausimų. E, jūs klausėte, ką, ką dabar daryti. Na, aš manau, kad čia reikia užtikrinti vystimosi procesus, reikia spręsti ekonominių sąlygų tame regione problemą. Pažiūrėkime, kokie e, kiekiai narkotikų keliauja kontrabandą. Kalbama apie milijonus eurų. Ir aišku, kad tokių problemų lengvai neišspręsi, jeigu e, tokios nelegalios ūkinės veiklos nepakeisi kažkuo kitu, kas būtų teisėta ekonominė veikla. Tai aš sakyčiau, galvojant apie užduotį numeris, apie užduotį, kuri dabar laukia mūsų kaip viena iš svarbiausių, tai būtų būtent ši. Tai yra labai svarbus elementas, būtent vystimosi aspektas. Reikia skatinti žmonės gaminti prekes, reikia visos ekonomikos viso tinklo, nes turėkime omenyje, kad eina kalba apie retai apgyventas valstybės, tai reikia viso tinklo ir, ir, ir priekybos viso tinklo, kuris neišplėtotas, ir infrastruktūros visos, energetikos išteklių, pavyzdžiui, visa gerovės struktūra, tai socialinės gerovės struktūra taip pat. Apie tai reikia galvoti. Dabar jeigu pažiūrėtumėm politinius e, dalykus, pavyzdžiui, e, situacija Libijoje, karas Libijoje, aišku, vienaip ar kitaip e, turėjo įtakos. Tarptautiniai veiksmai turi tai atsižvelgti. Taip pat buvo dar Kita grupė klausimų dėl etninių grupių įvairovės genčių, jeigu taip galima pasakyti, socialinių grupių um, įvairovės. Pavyzdžiui, tuaregai yra reikšminga, aišku, grupė, tačiau ne vienintelė ten esanti ir ne pati skaitlingiausia. Um, aš noriu pabrėžti, kai eina kalba apie tai, kad prie dėrybų stalo turi susėsti visos grupės, tai būtent reikia pasirūpinti ir tuo, kad visi tie, kas gyvena šiaurėje, irgi galėtų išsakyti savo poziciją vienu balsu. Ir vieningai. Ir, ir aišku, tikrai tai nėra toks um, paprastas dalykas, visiškai toks savaime suprantamas dalykas. Aš negaliu komentuoti tų dalykų dėl ryšių su Kataru. Yra daug gandų, dėl Kataro, dėl Irano ir taip toliau, bet aišku, kad situacija yra nepaprastai sudėtinga ir čia tas vaizdas nėra toks aiškus, kaip, kaip norėtumėm. Taigi, dėl šių klausimų Na, sunku būtų pasakyti, kad turime jau išbaigtą planą dėl ateities veiksmų. Turime dirbti, turime galvoti, visa pasaulio bendruomenė turi galvoti, kadangi tai labai sudėtinga užduotis. Yra daug elementų, yra daug valstybių, kurios yra pasirengusios imtis veiksmų, teikti pagalbos, tačiau Mm, tos e, valstybės irgi norėtų jaustis e, to proceso tikros dalyvės. Taigi mums reikia tokių mm, darbo būdų, tokių priemonių, kurios leistų sumažinti biurokratiją, leistų paspartinti visus veiksmus ir paskatintų sveiką konkurenciją tarp šalių donorių. Mm, pagrindinė žinia, kurią aš skleidžiu, stengiuosi perteikti Rusijai, Kinijai, kitoms valstybėms yra labai paprasta. Uh, Galvojate apie jūsų pačių interesus. Yra svarbu, kad Afrika būtų tokia, kurioje nebūtų terorizmo grėsmės. gal, būtent galvojant apie jūsų pačių interesus reikėtų turėti tokią Afriką, kuri būtų ne mūšio laukas, o bendarbiavimo erdvė. Taigi reikia siekti sinergijos, kad visi galėtumėm dirbti iš vien, galvodami apie mūsų bendrus interesus. Aišku, yra šiek tiek ir utopizmo tokiuose mintise, kai kas galite pasakyti, kad mano siunčiama žinia yra kiek naivi, tačiau ji yra paremta ir tais dalykais, kurie neramina mus visus, tai galbūt ir nėra į tokią neparemta naivi. naivi. Aš sakyčiau gal priešingai. Toliau dėl mm, ilgalaikės įtampos, ilgai užsitęsusios jau įtampos ten, tame regione. Turiu pasakyti, kad kol kas ten vyktos misijos nesugebėjo išspręsti visų problemų, bet, kaip aš jau sakiau, uh, kiti jūsų užduoti klausimai nėra mano kompetencijos ribose, tai aš um, susilaikyčiau nuo tolesnių komentarų. Bet aš Aš dabar pasistengsiu jau apibendrinti uh, savo pasisakymą ir artėjau link pabaigos. Aš atsiprašau, kad uh, laikas yra ribotas ir negaliu atsakyti kiekvienam parlamentarui atskirai. Tačiau daugelis iš jūsų nerimavote dėl mm, ES politikos uh, Afrikos atžvilgių bendrai. Na, aš prisiminčiau uh, savo dar uh, darbą, e, kuomet buvau komisijos, Europos komisijos narys. Galbūt jūs sakytumėt, kad iš tikrųjų tai yra tam tikra utopija, bet aš sakyčiau, kad visos šalis aplink Europą, pavyzdžiui, nuo Baltarusijos per Ukrainą iki pat Maroko, jeigu visą tą imtumėm, visas tas valstybės aplink Europos Sąjungą, jeigu mes norėtumėm susitarimų tarp Europos Sąjungos ir visų šių valstybių, uh, kiekvienoje srityje ką prisiminkime, kai buvo viskas, bet viskas išskyrus institucijas. Mes norėjome, e, kad ES būtų supama valstybių, kurias galėtumėm vadinti bičiulėmis. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu Europai. Uh, kad mūsų suptų draugų žiedas. Ir mm, kuomet lankomės tojose valstybėse, pasikirsta nuomonių, kad iš tikrųjų tiek daug yra priekybos santykių, tiek daug ryšių su tomis valstybėmis, bet vis tik tai tarsi nepakankamai jos rūpi tos valstybės. A, tai neramina. Ir kuomet, pavyzdžiui, vyksta dėrybos su partneriais, štai ponas Alafranka pasiūlė, kad reikėtų galvoti ne vien tik tai apie pagalbą, reikėtų pažvelgti plačiau. Europos Sąjunga tikrai galėtų sukurti tą draugų ratą. Aš sakyčiau, kad tai kainuotų ir daug mažiau nei, pavyzdžiui, tos karinės intervencijos, kurių prireikia kartas nuo karto, kuomet susidaro tokia situacija. Jūs taip pat kalbėjote apie mm, klimato e, aspektus, kad klimatas įtakoja irgi tam tikrus mm, elementus ten. Aš, na, šioje srityje esu nespecialistas, bet panašu, kad iš tikrųjų klimatas keičiasi ir matome ekstremalesnės tempera, ekstremalesnius didesnius e, temperatūrų skirtumus, pavyzdžiui, e, daug ilgiau trunka ir sausros laikotarpis ir, ir taip toliau. Taigi klimatas turi didelės įtakos. Aš tikiuosi, kad į pagrindinius klausimus atsakiau. Ar artimiausioje ateityje, tikiu, ES galės pasidalyti savo didžiulę sukauptą patirtimi, ypač rinkimų stebėjimo srityje. Tikrai esame sukaupę čia didžiulės unikalios patirties Ir manau, kad pastangos šioje srityje turėtų būti stiprinamos. Vis tik tai tai yra ypatingas atvejis. Visi tie perkelti į asmenys ir taip toliau. Ir e, tai yra lygiai taip pat svarbu kaip e, laisvės e, rinkimų kampanijos teisingumas ir rinkimų rezultatų sažiningumas. Mes dabar turėtume suvienyti organiza... suskaldytą visuomenę. Tai yra labai svarbu. Europos Sąjunga ir Europos parlamentas, ypač jo užsienio reikalų komitetas, turi atlikti svarbu vaidmenį, kuris negali apsiriboti tik tai materialiają pagalbą turėtų būti rodomas geras pavyzdys, tai Afrikai yra reikalinga. Yra kalbama apie kaiminiškus santykius. Turime pademonstruoti, kad mes uh, simpatizuojame su tomis tautomis, kad mes kenčiame kartu su jomis, kad Europa yra jų draugas. Tai turi būti padaryta galvojant ir apie praeitį, ir apie ateitį. Europos Sąjunga turi parodyti, kad ji turi ne tik tai galimybės teikti finansinę pagalbą, bet ji yra taip pat politiškai labai smarkiai angažuota padėti tam regionui. Dėkoju, ponė Romano, už e, jūsų pasisakymą ir aš pats atsiprašau, kad atėjau pavėlavęs. E, mes kartu su kolega Pötering nuo pat Kielno užstrigome. E, turbūt pėsčiom būtumėm greičiau atėję. Bet kaip ten bebūtų, įvyko labai gera diskusija. Aš dėkoju ponui Romano Prodė. Be bejonės mes turime labai ramiai siekti bendrų sprendimų, sureguliuojant socialinę, ekonominę padėtį tame regione, e, planuojant kovą su terorizmu, narkotikų priekybą Visa tai turi būti vertinama e, bendrame viename kontekste. Afganistane matėme, kaip mums pavyko pasiekti rezultatų. Mes e, e, Afganistane nedirbome nuosekliai nežengėme žingsnio po žingsnio ir matome, kad narkotikų gamyba toje šalyje auga. O šis klausimas yra svarbus net ir kalbant apie saugumą, jau nekalbant apie tų valstybių ekonominę raidą. Yra e, parlamentarų, kurie jau šiandien apie tai labai aiškiai kalbėjo. Ir e, dėrybose e, su tomis šalimis turėtume pirmiausia kalbėti apie jų valstybių tolesnę raidą. Dar kartą dėkoju už tai, kad jūs atėjote. Dėkoju ir mūsų svečiams iš Afrikos sąjungos už puikų bendradarbiavimą. Širdingai ačiū, kad buvote, e, kad išskiriate pagrindinius klausimus. Mes turime būti pragmatiški, turime dirbti tikslingai. Ir šiais krizės laikais neretai sakoma, kad prodžio laikotarpis buvo ramesnis, jis parengė dirbą ES plėtrai, tai buvo tarsi gerieji laikai. Dabar atėjo tamsusis etapas ir buvo labai smagu su jumis šiandien čia susitikti. Ačiū, kad atėjot. Taip pat norime padėkoti visiems svečiams už tai, kad jie šiandien atvyko. E, dėkojame ponai svečiams iš Šiaurės Afrikos valstybių, kurie pristatė savo e, nuomonės, savo pozicijas. Mes kartu su jumis ieškosime sprendimų. Jūs atliekate nepaprastai svarbu vaidmenį šiame bendradarbiavimo procese ir aš manau, kad mes sugebėsime sėkmingai tą procesą užbaigti. Ačiū ponios ir ponai, taip pat pirmininkas dėkoja vertėjams, kurie dirba viršvalandžius. Įprastomis aplinkybėmis iš jų to neprašome, bet dėkojame, kad jūs dirbate mūsų renginyje iki pabaigos. Ačiū. Io moltissimo. Cambi in interno, eh, si cambia